Šiame procese mes e, labai daug pasikliovėme humanitarnės pagalbos darbuotojais ir noriu jiems padėkoti tiems, kurie gyve, rizikavo savo gyvybėmis, kad padėtų Haičio gyventojams. Taip pat remiame komisijos narį Piebalgą, e, siekdami susijęti humanitarnę pagalbą su atstatymu ir e, plėtra. Uh, Mes skirsime devintojo vystimosi fondo lėšų e, aprūpinimo būstų programoms. Mes žiūrime į padėtį Haityje plačiai, atidžiai, kad galėtume padėti žmonėms, kuriems reikia iškart pagalbos, taip pat, kad galėtume užtikrinti ilgalaikį šalies atsigavimą. Ačiū. Dėkoju dabar žodis teikiamas komisarui Pybalks. Uh, are... Ačiū. Ir mes dirbame atstatymo fronte. Europos Sąjunga yra pasižadėjusi skirti 600 e, milijonų eurų. 330 e, milijonų eurų jau e, pas, paskirstame. Tai Europos Sąjunga bendrai. Uh, ES e, įsipareigojimai e, yra e, tokie. Iš pat pradžių 460 milijonų buvo pažadėta. Manome, kad reikėtų padidinti šią sumą iš 522 milijonų eurų. Iš pažadėtų lėšų jau skiriame 327 milijonus eurų vykdomos programos, jos buvo pakoreguotos, kad geriau atitiktų prioritetus, pratesta trukmė ir e, padidintas finansavimas. Pradėtos naujos programos, kad būtų galima patenkinti papildomus naujus poreikius. Ir paskirstimas yra susijęs su, e, su pažadėtomis lėšomis. Dešimtaisiais metais tai sudarė 74 milijonus. Ir e, manau, atsižvelgiant į padėtį Haityje, rezultatai neblogi. Turėtumėm suvokti, kad situacija buvo sudėtinga dar prieš žemės drebėjimą. Ir e, po žemės drebėjimo situacija dar labiau komplikavosi, po to ir po, po uragano Tomas, dėl politinio nestabilumo ir na, ekspertai dažnai dirba labai sudėtingom sąlygom. O kiti veiksniai, kuriuos reikėtų atsižvelgti, tai yra tai, kad visų pirma vidutiniu ir ilgojo laikotarpiu pagalba yra gyvenama per 3-5 metus dešimtaisiais iš esmės pasižymėjome skirti lėšas projektų rengimui, skaitant visu, visas e, reikiamas techninės studijas, e, konkursus. Ir e, daugiau techniniai darbai bus atliekami 11 metais ir manome, kad pagal įsipareigotą skirimą lėšos padvigubės iki 150 milijonų šiais metais. Vistomoji pagalba. Uh, E, čia susitelkėme į e, reikalingų vyriausybei funkcijų užtikrinimą kad būtų e, padėta e, teikti pagrindinės valstybės paslaugos, tai yra e, švietimos sistemos, sveikatos apsaugos sistemos, policijos paslaugų teikimas ir na, taip pat galimybė užtikrinti personalą viešajame sektorija. Antrasis prioritetas buvo strateginės infrastruktūros statymas, kelių statymas Ir trečiasis prioritetas e, Haičio e, civilinės, e, civilinės apsaugos parengtumas. Ir dabar pagrindas Haityje kur kas geresnis. Aišku, kad mums reikia stiprios vyriausybės Haityje, kuris sustelktų į prioritetus. Taigi mes labai siekiame sustelkti tuos prioritetus, e, kurios pertikė Gaičio vyriausybė. Mm, ir e, žinoma, e, vyriausybė turi ribotas pajamas. Dėl reikia atsižvelgti į, į tai, reikia daug investuoti į infrastruktūros statymą, ko galima pasimokyti. Žinoma, galima e, geriau koordinuoti pagalbą, stiprinti bendradarbiavimą su komisija, e, komisijos su valstybėmis narėmis. Dabar e, baigiame vykdyti bendrą program, programavimo procesą su valstybėmis narėmis Ir e, iš tiesų e, pažangos padaryta bendradarbiaujant su partneriais ir tai padeda e, spartinti procesą bendradarbiaujant komisijai. Čia, žinoma, reikia stabilumo ir demokratiškumo Haityje, nes tai yra būtina sąlyga, siekiant užtikrinti, kad ES ir visa tarptautinė bendruomenė galėtų sėkmingai ten dirbti. Gerbimi nariai, e, norėčiau pasakyti, kad stengiamės daryti viską, ką galima. Akivaizdu, kad galime dirbti geriau, e, turime daug patirties, ES e, žinoma tęsė savo pažadus, savo įsipareigojimus. Todėl aš manau, kad padėtis yra sudėtinga, kaip kartais vertinama iš vienos pusės, tačiau aš tikiu, kad kylame. Uh, um, į, į, į viršų ir 11 metais bus, užtikrinti, uh, bus užtikrinta, uh, kad Haityje bus politinis uh, stabilumas ir tai uh, padės dar labiau mums sutelkti savo pastangas atstatant Haitį. Dėkui. Dėkoju komisarams. Na, o dabar kalbėtų į frakcijų vardu norėčiau visų paprašyti laikytis duoto laiko limito, kadangi šiandieninės diskusijos bus tikrai labai ilgos. Pradėsime nuo Europos liaudės partijos frakcijos. Žodis tikimas poniai Štrifler. Euh, Dėkuoju pirmininkė, komisarai. Po žemės drebėjimo Haityje padėtis tebe tai išlieka sudėtinga. E, reikia mm, prisiminti, kokia yra struktūra šalies, šalies, taip pat kokia politinė situacija, taip pat ir trūksta iš tarptautinės bendruomenės veiksmų. Padėtis yra ypatinga ir e, žinome, kad e, valdžia Haičio taip pat ėmėsi tokius, tokių veiksmų, kurie nepadeda reikia galvoti, ką daryti. Ir aš sveikinu, ką padarė tai, veiksmus humanitarinių pagalbų, daug pasiekt, pagal, teikiant pagalbą, daug pasiekta pažangos, bet vis tik tai Haičio valstybė tebėra labai silpna ir dėl to ES turi visomis išgalėmis remti skaidrų rinkimų procesą. To reikia atstatymui. Reikia e, padėti Haičio valdžiai, organizuojant struktūras, užtikrinti pusiausvyrą, reikia užtikrinti visais lygmenimis e, deramą demokratijos lygį, kuris pasitarnautų atstatymų šalies. E, Europos komisija yra laikinosios komisijos Haičio atstatymui nari ir ji turėtų užtikrinti, tiksliau Europos komisija turi padėti šiai laikinai komisijai deramai dirbti. Tarptautinė bendruomenė yra e, pasiryžusi, kad Haitis taps kitokia valstybė, nebebus tokių problemų kaip anksčiau. Mes turime padėti Haičio žmonėms. Ačiū. Dėkoju socialistų vardu, kalbės kretu. Pusantros minutės. Ponai komisijos nariai, pirmininkė, turėjo metai po tra, e, tragedijos ir iš tikrųjų ne visi gyventojai sulaukė pagalbos, ne visi tarptautinės bendruomenės įsipareigojimai buvo įvykdyti. Šalies atstatymas atrodo yra mirties taške. Šalis nukentėjo nuo choleros epidemijos. E, kaip žinia, choleros epidemija siekiama su jungtinių tautų mėlynaisiais šalmais. Šalis taip pat išgyvena gilę demokratinę krizę. Mes turime e, stengtis dirbti ir Taip pat laukiame dabar tyrimų dėl choleros epidemijos. Rezultatai turėtų nuraminti šiek tiek gyventojus, nes dabar yra kaltinami jungtinių tautų kariškiai. Septintąją vasario vyks rinkimai ir mes turime daryti viską, kad užtikrintume, jog atstatymo darbai, e, kurie yra, turi vykti ir įvyks. Pažadėta 2010 e, metais e, kovo mėnesį didžiulė pagalba donorų tarptautinių, bet tik tai 16 milijonų JAV dolerių buvo, milijardų atsiprašau, buvo skirta iš dešimties tik tai 2 milijardai. Žinome, kad reiškiasi smurtas šalyje. Ir mes turime užtikrinti pagalbą, užtikrinti, kad šalis Haitis bus gyvybinga valstybė. Ačiū. Dėkoju. Toliau liberalų frakcijos vardu kalbės ponas Giorens dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Aš išklausiau komisarų ir norėčiau pastebėti porą dalykų. Pirmiausiai, praėjus metams po žemės drebėjimo o, Haitis tebėra griuvėsiuose. Katastrofa buvo baisi ir žinome, kad dar prieš tai šalis išgyveno didelius sunkumus. Žemės drebėjimas nusinešė daugybę, daugybę žmonių gyvybės Prisiminkime dar ir struktūrinius e, sunkumus, trūksta vyriausybinių struktūrų. Ir pagalba pirmiausia buvo koncentruojama dėl to e, ties veikėjais vietose. Ir svarbiausi veikėjai, dėl be kurių nebus jokios pažangos, yra pati Haičio valstybė. Antras dalykas. E, reikia papildyti Haičio vyriausybės veiksmus, bet Europos sąjunga ne viską padarė. Ji padarė daug pareiškimų, bet ne viskas buvo įvykdyta ir mes tikimės, kad ES netidėliotinai įgyvendins savo įsipareigojimus ir pirmiausiai padės e, Haičio valstybei išbristi iš sunkumų ir išsivaduoti nuo tos nuolatinės priklausomybės. Ačiū. Dėkoju. Toliau žaliųjų frakcijos vardu žodis teikiamas poniai Sargentini dvi minutės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė esminis klausimas yra toks, kaip mes galėsime atstatyti valstybę, kuri sužlugo. Haitis yra valstybė, kuri sužlugo. Mes turime kalbėti apie atstatymą tokios valstybės, kurioje nėra jokios demokratijos. Ir tai yra labai sudėtingas uždavinys, kuris mūsų laukia. Europos komisija dėjo labai daug pastangų, tačiau mes kol kas nematome jokio rezultato. Prasidėjo choleros epidemija korupcija, buvo klastojami rinkimai, žmonės yra bauginami ir visa tai mums nepadės atstatyti tos valstybės. Moterų ir mergaičių padėtis Haityje dar iki žemės drebėjimo buvo labai baisi. E, Nolatinis smurtas ir seksualinis moterų bei mergaičių išnaudojimas yra e, pastebimas ir dabartiniuose. E, nukentėjusių nuo žemės drebėjimo stovyklose. Kai kam galbūt atrodo, kad iš to skurdo, dabar, kurį dabar patiria Haičio gyventojai, galima užsidirbti pinigų. Tačiau iš tiesų e, mes turime padėti Haičio piliečiams, nes valstybės institucijos neveikia, jos nesugeba pačios atstatyti šalies. Taigi Haičio žmonėms vis dar reikia pagalbos ir mums reikia teikti tą pagalbą, tačiau mes matome, kad ta pagalba nepasiekia tų žmonių, kuriems reikia. Taigi tai rodo, kad kažkas vyksta ne taip. Taigi mes turime kreipti į tai didelį dėmesį. Mes turime taip pat nuolat akcentuoti, kad Haityje trūksta e, demokratiškai veikiančių valstybės institucijų. Na, komisarams norėčiau palinkėti daug sėkmės atliekant šią nelengvą užduotį. Dėkoju. Tu Toliau ECR frakcijos vardu ponas Deiva pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Gerai, kad vėl vyksta tos diskusijos, nes tenai e, vyko dar vienos, tai rodo, kad mums rūpi haitiečiai. Mums e, labiau rūpi haitiečiai negu pačiai haičio vyriausybei. Mes kalbame apie atsakomybę apsaugoti žmonės, kalbame apie atsakomybę apsisaugoti nuo masinių žutikų genocido, bet kaip su atsakomybė apsaugoti nuo neatsakingos vyriausybės, kuri, kurie nerūpia gyventojai. 200 tūkstančių žuvo, 200 tūkstančių sužeista, tik 5 procentai nuolaužų yra išvalyta, tik tai 15 procentų būsto sutvarkyta yra. Haičio vyriausybė nesirūpina savo pačio žmonim. Žmonėm mes turėtumėm taikyti atsakomybę saugoti e, žmonės. Jeigu netaikysim tokios atsakomybės, tai e, bus absurdiška. Uh, kad e, mūsų komisijos e, nariai kalba parlamente apie tai, ką gali padaryti, ką padarė, ko nepadarė. Kai vyksta žemės drebėjimas, visų pirma, e, reikia išvalyti uh, nuolaužas. Tam padaryti reikia sunkiosios technikos, buldozerių, kranų, reikia personalo galinčių vairuoti tokią techniką. Jeigu tokių žmonių nėra, reikia juos atvežti iš kitur. Nes reikia žmonių, kurie galėtų vairuoti ir vairuoti tokią techniką. Tačiau dabar valstybių narių laivynas oro E, pajėgos padeda tai, tai daryti. Negalima tikėtis, kad, e, kad tokia technika vairuos e, to, tokie žmonės. Taigi reikėtų depolitizuoti mūsų, mūsų argumentus, kai kalbame apie pagalbą tiem žmonėm. Ačiū, Guoja Engel vardu. Ponas Enin. Pirmininkė, Vos prieš metus Haičio žmonės nukentėjo nuo baisios katastrofos. Visur žuvo žmonės. Mes uh, turime išreikšti savo solidarumą su tais žmonėmis Europoje ir kitur. Solidarumas uh, labai dažnas reiškinys, bet kartais mes daugiau negalime padaryti. Reikia padėkoti Kubo žmonėms už jų pagalbą. Uh, ir už jų mintis ir e, norą, norą pasiekti rezultatų. Žinome, kad gydytojai iš Kubos padėjo išgydyti labai daug choleros atvejų, taip pat operavo labai daug kubiečių. E, Kuba e, daugelis, daugelio ekspertų akimis vertinama kaip labai veiksminga šalis teikiant pagalbą, kaip kad Norvegija. Ir labai gerai, kad Kuba įsikišo. Uh, ir jungtinės valstijos ir kiti galėtų pasisemti kvėpimo iš to pavyzdžio, užuot vykdę žiniasklaidos kampaniją. Galvojama pirmiausiai apie ekonominius interesus, kurie yra priešingi haičio žmonių interesams. Mes turime istorinę prievolę padėti haičiui ir uh, Mm, tiek Prancūzija, tiek Junktinės valstijos turi čia dirbti. Prisiminkime, kad e, kai įvyksta baisiausios katastrofos pasaulio, kai vyko baisioji katastrofa, pasaulio bankas ir tarptautinis fondas e, nutarė panaikinti Haičio skolą. Mes taip pat turime galvoti, kaip reikia tvarius sprendimus rasti, kad padėtume Haičio žmonėms. Mes Turime taip pat siekti, kad atstatymas vyks demokratinėje valstybėje, kuri veiks Haičio žmonių labai. E, tarptautinė bendruomenė e, įsipareigoja skirti šalies atstatymui pusantro milijono, milijardo eurų, eurų, bet dabar galvokime apie kokį atstatymą mes kalbame ir kiek iš tų pinigų pasieks. E, tas vietas, kur reikia pagalbos, kokie projektai bus įgyvendinami. Žinome, kad daug žmonių be darbo. Ir ar iš tikrųjų viskas bus taip, kaip norima? E, ar nebus paternalistinis ir neokolonialistinis požiūris taikomas? Ar mes kovosime už Haičio demokratijos atstatymą, demokratijos, kuri veiktų žmonių labui. E, Haitis buvo, praeitie Haitis buvo Prancūzijos kolonija. E, Taip pat Žinome, kad šalis kentėjo nuo vergovės ir žala padaryta šaliai dar tada būtų gal 20 milijardų eurų ir dabar atėjo laikas sugražinti šią skolą. Dėkoju toliau. EFD frakcijos vardu pasakys ponas Belderis pusantros minutės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Praėjo vieneri metai po baisaus žemės drebėjimo. Ir per tuos metus pamatėme, kad šalies atstatymas vyksta labai lietai, pažangos nėra beveik jokios. Haičio žmonėms reikia mūsų pagalbos, ypač turint omenyje siaučiančią choleros epidemiją. Labai svarbu užtikrinti maisto produktų saugumą ir e, žemės ūkio vystimasi, nes dabar šalis yra priklausoma nuo žemės ūkio produktų e, importo. Labai svarbu, kad būtų atstatoma vietos infrastruktūra, taigi yra labai svarbu teikti mikrokreditus. Politinė situacija Haityje kelia susirūpinimą po praėjusios savaitės prezidento rinkimų. E, atitinkamos tartutinės organizacijos E, pasmerkė dabartinę situaciją Haityje ir tai, kaip ta politinė situacija, kokią neigiamą įtaką jį daro šalies atstatymui. E, gerbiama ponė pirmininkė, praėjusią savaitę taip pat išėjo e, labai įspūdinga vieno žurnalisto knyga olandų žurnalisto knyga, jos pavadimas yra kaip su, išvalyti griuvėsius. Taigi e, mes turime padaryti viską, kad žmonės Haityje galėtų gyventi toliau ir kad jie turėtų ateities perspektyvą. Ačiū. Dėkoju. Toliau žodis suteikiamas kalbėtojams savo vardu. Pirmasis iš jų bus ponas Kačmarek, dvi minutės jis kalbės. Ačiū pirmininkė. Gerbėmieji, ES nepamiršo Haičio. Uh, mes tam esame didžiausias humanitarinis pagalbos šaltinis. Tačiau liūdna, kad e, šalis tebe išgyvena ekonominę politinę e, krizę. Veikla Haityje buvo vykdoma dviem etapais. Visų pirma, buvo siekiama padėti haitiečiams, tenkinant pačius e, skubiausius poreikius. Antrame etape turėjome sustelkti į atstatymą ir ekonominį ir politinį. Uh, Tačiau e, dėl e, choleros protrukio, tornado ir politinio nestabilumo, įskaitant e, religinius nesutarimus, rekonstrukcija ir humanitarinė pagalba užtrunka kur kas ilgiau negu tikėjomės, todėl negalime pradėti antrojo etapo tokiu, tokiais tempais, kokiais norėtumėm. Krize Gaitėje tebesitėse ir reikia mūsų įsipareigojimo komisijos narys Piebalksas sakė, kad ES jau paskyrė pusę pažadėtų lėšų, taigi turėtume mobilizuoti valstybės narės ir komisiją, e, kad jos toliau testų e, savo pastangas įsipareigojimams įvykdyti. E, šimtai tūkstančiai žmonių tebe gyvena laikinose stovyklose, 3,5 tūkstančio mirė nuo choleros ir nuo pat pradžių manome, kad patys haitiečiai turėtų vadovauti atstatymui, tai turėjo būti grindžiama decentralizavimo principu. E, turėtų, būtų, turėtų būti e, akcentuojama maisto gamyba vietose, tebe, tebe galvojame apie tuos prioritetus, taip pat turėtumėm sustiprinti humanitarinės pagalbos teikimą ir e, esu tikras, kad dirbame tuo klausimu su komisijos pagalba. Dėkui. Ačiū. Žodis ponui Arseniui, pusantros minutės socialisto frakcijos vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Komisarai, Haitis yra unikalus atvejis. Mes turime visi suvokti, kad tai ne tik humanitarinė krizė ir nepakanka tik tai investuoti ir tikėtis, kad vyriausybė visus kitus darbus atliks pati. Tai yra valstybė kuri yra visiškai be pagrindų. Tai yra valstybė, kuriai kyla vis daugiau sunkumų krizės akivaizdoje ir reikia imtis priemonių. Mūsų veiksmai dėl to turėtų būti labiau dinamiški, stabilesni, tvirtesni. Ir mes turime suvaidinti veiksmingi, aktyvesnį vaidmenį negu kitais atvejais. Ponas Dieva kalbėjo apie problemas, apie griuvėsius, kurių mes dar, ne, kurių dar neišvalėme, tai turėtų būti mūsų pirmasis prioritetas. Reikia tokius darbus atlikti pirmiausia. Labai daug ką reikia padaryti šioje šalyje ir sukurtume tokiu būdu daugiau darbo vietų. Mes turime būti labiau dinamiški, valydami griuvėsius, teikdami maisto pagalbą. Tokiu būdu ši šalis galės atsistoti ant kojų ir šios šalies piliečiai taip pat galės tada galvoti apie ateitį, o ne tik tai gyventi nuo dienos iki kitos dienos. Dėkoju. Dabar ponas Rinaldis vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami komisarai, gerbiami kolegos. Iš tiesų, Haitis yra ypatingas atvejis, nes jeigu mes dabar prisimename e, tą katastrofą, tai visuomet galvojame apie aukas, bet iš tiesų reikia pasimokyti iš klaidų. Praėjo vieneri metai po žemės drebėjimo ir galima tuos metus pavadinti, kad tai buvo metai su žemės drebėjimu, nes iš pradžių įvyko žemės drebėjimas, e, sugriuvo e, miestai, tačiau e, jie nebuvo atstatomi ir įvyko istorinis žemės drebėjimas, nes e, sugrįžo buvęs diktatorius į valdžią. Galiu pasakyti, kad mūsų komisija dirba tikrai puikiai. Aš pati dalyvavau e, jungtinėse tautose, e, stebėjau, kaip yra E, atliekami atstatymo darbai ir yra labai svarbu laikytis bendrų tikslų ir e, koordinuoti bendrus veiksmus, tačiau būtų labai svarbu į tuos atstatymo veiksmus įtraukti vietos nevyriausybinės organizacijas ir kitas vietos organizacijas bei įvairias vietos institucijas, kurios siekia partnerystės su mumis. Kol kas tas bendradarbiavimas yra labai e, silpnas. Dėkoju toliau ponė Rivasi. Ačiū pirmininkė. Po to, ką mačiau praeitą rugsėją Haityje, mačiau, kad daug netidėliotinių dalykų, bet dabar dar daugiau tų dalykų reikia padaryti. Reikia galvoti ne tik tai apie atstatymą, reikia galvoti apie šalies statymą, nes demokratija ten niekuomet neturėjo tvirto pagrindo. 30 milijonų tonų grūvės, tik tai 5 procentai išvalyti. Porto Princas tebėra griuvėsiuose, komisija, žinoma, turėtų dėti pastangas ir toje srityje. Kitas klausimas valdysena yra ir džiugu, kad ES padeda. Teikdama biudžetinę pagalbą turėtumėm tai stiprinti, nes tai vienintelis kelias suteikti įgūdžius ir kompetencijas haičių ir haitiečiams. Tai, ką girdime, pasako labai daug, yra problemų su sveikatos apsauga ir švietimu. Uh, Tačiau e, ne visos viešusios paslaugos turėtų būti e, teikiamos pagal sutarius NVO. E, laukia rinkimai, žiūrėsime, kokie bus rezultatai. Reikia užtikrinti, kad į valdžią nepatektų korumpuota valdžia. Tai trukdys vystimusi, kadangi. Bus varžomi šalies pajėgumai, reikia užtikrinti, kad šalis uh, išsivaduotų nuo priklausomybės, kur, kurioje buvo prie žemės drebėjimą. Mūsų prioritetai turi būti nuoseklus, reikia kurti viešasias paslaugas ir um, teikti pagalbą būsimai Haičio vyriausybei. Ačiū, ponas Nikolson, vieną minutę. Dėkui, ponia pirmininkė. Aš kai kartu su ponė Ravazė buvau kaip ECR frakcijos narys delegacija, kuri vyko į Haitį, bet niekas mes neparengė tam, ką aš pamačiau ten. Noriu pasakyti keletą dalykų šį vakar. Pirmasis, mes turime iškart perėti nuo humanitarinės pagalbos prie atstatymo. Būtent čia problemos visiškai nesprendžiamos. Labai gražių dalykų buvo paminėta šį vakarą bet mes nieko nepadarysime vietoje, jeigu nesuteiksime daugiau pagalbos. Reikia e, siekti, teikti daugiau pagalbos, reikia užtikrinti, kad ji pasiektų gyventojus, reikia e, vykdyti atstatymo darbus ir reikalauti, kad jungtinės tautos dirbtų greičiau. Aš išklausiau komisarą Jis labai teisus, mums reikia užsitikrinti politinį stabilumą. Aš meldžiu, kad taip ir būtų, bet netaip lengva tai padaryti. Aš manau, kad bus užfiksuota, jeigu pas, mano žodžiai bus užfiksuoti, kai mes pamatėme haičio žmonės, pamatėme, kad jie labai išdidus. Jie uh, uh, jau šeštą valandą ryto išeina iš savo uh, palapinių e, su vaikais, visi šypsosi, aš galvoju, kodėl jie šypsosi. Daug žmonių šioje šalyje e, yra nevyriausybinio organizacijų atstovai, jie rizikuoja savo gyvybėmis. Komisijos darbuotojai labai puikiai dirba, su kuriais susitikome. Nepamirškime, kad jie rizikuoja savo gyvybėmis kasdien, kad padėtų Haičio gyventojams. Mes nepa, neturime pamiršti Haičio žmonių, mes turime dirbti jų labui. Uh, Ir mes, jeigu dar dešimt kartų labiau turėtume pasistengti, tai pasakysiu Jums, kad iš tikrųjų taip ir turime daryti ir dirbti toliau. Gerbiami kolegos, aš suprantu, kad tai yra tikrai labai svarbi tema, bet viena minutė nereiškia, kad tai yra dvi minutės. Dėl visų norėčiau paprašyti laikytis laiko limito. Dabar suteiksiu žodį ponui Preda. Statul... Dėkoju, pirmininkė. 2010 e, m. sausio 12 Haitis buvo tiesiog subirėjo į gabalus. Praėjo metai po šio baisaus žemės drebėjimo ir rekonstrukcija statymas dar turi įvykti. Pasireiškė choleros epidemija, rinkimai, viskas dar apsunkino situaciją. Žinome, kad labai daug pabėgėlių yra Haityje. Daug žmonių gyvena tik tai iš pagalbos, kurias teikia nevyriausybės organizacijos. Turime joms padėkoti už darbą. Uh, Jungtinių tautų specialusis atstovas pasakė, kad Haitis tapo tarsi nevyriausybinio organizacijų respublika. Iš tikrųjų, padėtis yra labai sudėtinga reikia būtina organizuoti švietimo sistemą. Toliau reikia valyti šalį, gruvėsius valyti, bet trūksta institucijų Haityje, nėra geros valdysenos principų ir tai labai apsunkina visus darbus. Reikia telkti dėmesį ties valstybinių pajėgumų atstatymų Haityje, demokratijos stiprinimu. Reikia, e, kad būtų užtikrintas skaidrus antrasis e, turas rinkimų vasario mėnesį. Dar norėčiau pasakyti, kad Haičio atstatymas turėtų vykti kitaip. reikia dirbti geriau negu anksčiau, kad būtų užkirstas kelias kitoms panašioms katastrofoms ir mes turime įtraukti į atstatymo darbus vietos bendruomenės. Ir pirmiausia, Haičio gyventojai turi, bu, turi tarti savo žodį dėl atstatymo darbų. Trenta. Dėkoju, toliau žodis teikiamas ponui Kortės pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami komisarai, gerbiami kolegos nenorėjau savo kalbos pradėti ne išreikšdamas pagarbos Haičio nevyriausybinėms organizacijoms, jas iš tiesų reikia pagirti, nes jos atstovauja pačioms geriausiams žmonijos vertybėms. Praėjo metai po žemės drebėjimo Haityje ir jau atėjo laikas sustiprinti mūsų pagalbą. Mes susidurėme su įvairiomis problemomis, su kuriomis reikia kovoti. Tuo net nereikia abejoti. Visų pirma, mes turime užtikrinti e, šalies atstatymą, gruvėsių valymą. Tai yra viena iš pirmųjų užduočių. Taip pat reikia statyti būstą. E, reikia iš, išspręsti nekilnojamo turto savininkų problemas. Taip pat reikia e, teisėtai išrinktos vyriausybės Haityje. Visa tai yra sudėtingos problemos, bet iš tiesų reikia teisėtos demokratinės vyriausybės, kuri padėtų spręsti Haičio problemas. Griuvėsiai yra didžiulė politinė problema. Mes negalime. E, leisti to, kad ilgalaikė švietimo politika sužlugtų tokioje situacijoje. Mm, jei reikia daryti viską, kad Haityje būtų sukurta valstybinė švietimo sistema, jeigu ji būtų veikusi anksčiau, nebūtų susidariusi tokia baisi situacija su visokiamis priklausomybėmis. Dėkoju. Toliau pon, ponas Ziobro pusantros minutės. Ačiū. Prieš metus Haiti sukrėtė žemės drebėjimas. 200 tūkstančių žmonių mirė, tūkstančiai neteko namų, atstatymo darbai, didžiulė užduotis, didžiulis humanitarinis darbas, skaičiui reikia ne, ne tik tai materialinės finansinės pagalbos, taip ten reikia atstatyti uh, politinio stabilumo, bet to jis negalės plėtotis. Choleros epidemija tebe grėsia tūkstančiams. Haičio patirtis rodo, kad netgi didžiulės lėšos nepadės, jei jos nebus tinkamai panaudotos. Matome, jog reikia veiksmingos tarptautinės pagalbos sistemos, kai um, kyla didžiulės gamtinės, vyksta didžiulės gamtinės nelaimės, nes taip gali atsitikti ir kitur. Ačiū. Toliau pane Omen Ruiten pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Gerbėjami komisijos nariai, kolegos. Kai galvoju apie Haitį, galvoju apie Haičio piliečius, taip pat galvoju ir apie Europos piliečius Haitėje, kurie teikia didžiulę paramą haitiečiams. Galvoju apie tuos, kas na, teikia pagalbą. Tai teigiama visos istorijos pusė, tačiau reikia ir pasimokyti trijų dalykų. Visų pirma, koordinavimas. Uh, jis neveikia, apie tai anksčiau kalbėjome, tai nevyko sėkmingai, teikiant humanitarinę pagalbą, e, žinome, kad tai reikia daryti tiesiog geriau. Tai taip pat yra e, e, susiję ir su pagalbos veiksmingumu, kaip galima ją būtų teikti veiksmingiau. Antras dalykas - korupcija. Jei norime, kad Europos piliečiai teiktų paramą tai e, turime pasirūpinti, kad jie nebūtų piknaudžiaujama. Mes to kaip piliečiai nenorime, taigi ką mes galėtume padaryti, kad užtikrintumėm, kad per geresnį koordinavimą užkirstumėm e, kelią e, korupciniam juodosiam skilėm sistemoje. Trečiasis klausimas - politinis aspektas. Be politinio stabilumo, be gerų viešųjų paslaugų, tarnybų darbo neįmanoma neįmanomas viruso atstatymas, įvyko pirmasis rinkimų turas, dabar turime galvoti apie tai, kaip būtų galima koordinuoti e, darbą su amerikiečiais e, ir e, kitomis šalimis, kad rinkimai vyktų tinkamai. Mes turime išlaikyti savo solidarumą Haičiai. Dėkoju. Toliau žodis teikiamas poniai Estrelai pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami komisarai, gerbiami kolegos. Haityje mes matome vieną didžiausių humanitarinių krizių. Yra šimtai tūkstančių žuvusiųjų, sužeistųjų, yra padaryta didžiulė žala e, tai šaliai, o tartutinė bendruomenė labai daug pažadėjo, bet nelabai įgyvendino savo pažadus. Iš tiesų pažangos siekiama labai lietai, nepaisant to, ką bando atlikti jungtinės tautos ir nevyriausybinės organizacijos situacija dar labiau paaštrėjo, nes prasidėjo choleros epidemija situacija ir e, po rinkimų visiškai destabilizuota yra politinė šalies sistema. Mes girdime, kad labiausiai nuo smurto kenčia moteris ir vaikai toje šalyje. Taigi ES turėtų daryti viską, kad būtų atstatyta e, ta šalis e, reikia gerinti humanitarinę situaciją, padėti silpniausiams visuomenėms nariams. Mes turime padaryti viską, kad e, Haičio pajėgumai būtų atstatyti, kad e, Haitis galėtų ateityje užkirsti kelią įvairiom katastrofom. Norėčiau pasveikinti komisiją, kad ji pateikė pasiūlymus einančius būtent čia linkme. Ypač ji kalba apie tai, kad reiktų pagreitinti Europos reakciją. ES valstybės narės e, jau suteikė atitinkamų medžiagų, maisto produktų ir e, žmogiškų išteklių, kurie buvo greitai mobilizuoti. Mums reikia steigti atitinkamus pagalbos centrus, kad e, pagalba būtų geriau koordinuojama ir kad ji patektų tiems, kuriems reikia jos. Taip pat mes turime, kiek manoma, greičiau koordinuoti savo veiksmus. Dėkoju, toliau žodis suteikiamas ponui Vales, Valensai pusantros minutės. Dėkui, ponė pirmininkė. Greitai sukaks metai, kai mes pirmą kartą diskutavome dėl humanitarnės pagalbos teikimo Haičiui ir jo atstatymo. Šiandieną galime padaryti išvadą. Aukų vis daugėja. Svarbu prisiminti tai. Tai gali būti labai svarbi išvada. Pirmiausiai mums reikia uh, sustabdyti seksualinės prievartos epidemiją. Iš karto po žemės drebėjimo buvo nustatyta 250 išprievartavimo atvejų. Smurtas vis stiprėja. Turime uh, daugiau dėmesio skirti kovai su tokiu nežmogišku elgesiu ir užkirsti kelią seksualiniai prievartai Haityje. Antras dalykas - choleros epidemija. Žinome, kad proveržių mažėja, bet dar anksti daryti išvadas. Taip pat atsiranda žmonių, kurie simuliuoja choleros simptomus sunku tą suvokti. Tiem žmonėms naktis praeista ligoninėje yra kur kas geriau negu gyvenimas palapinėse, kurie, kuriuose jie ir turi gyventi. Choleros epidemija dar stiprės keičiantis metų laikams. Ir mes turime tam pasiruošti ir imtis deramų priemonių. Dėkoju. Ačiū. Toliau spontaniškos diskusijos. Pirmasis pasisakys ponas Kelis. Dėkuoju. Europos Sąjunga iš tikrųjų ne visuomet viską daro gerai. Ponas Dėva kalbėjo apie tai, kad Haičio vyriausybė nesirūpna savo žmonėmis ir mes tarsi nepadedame, bet nepamirškime nevyriausybinio organizacijų, kurios labai daug dirba taip pat ir kiti, paminėsiu čia verslininkus, pona O'Brieną. Tai rodo, ką galima pasiekti. Ir daug daugiau pasiektume, jeigu būtų deramai funkcionuojanti vyriausybė. Reikia tikėtis, kad iš tikrųjų vyriausybė pasikeis ir mes pamatysime tikros pažangos. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponė Flašikova Benova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani komisárka, pán komisár. Ačiū pirmininkė, gerbėmi komisijos nariai. Žemės drebėjimas padarė didžiulės žalos, gyventojai kenčia nuo e, pagrindinių dalykų trūkumo, trūksta maisto, vandens, tai kasdienės problemos, be to dar ir vyriausybė nestabili, e, demokratinės vertybės negalioja, kilo choleros epidemija, e, daromi nusikaltimai vyksta prie, prievartavimai, tai reikia imtis priemonių tam užkirsti kelią. ES institucijos ir toliau uh, tu, turėti dėti uh, pastangas uh, kriziai spręsti. Na, kyla daug iššūkių, būsto atstatymas, pagrindinių poreikių tenkinimas, laikinose stovyklose turėtumėm sustelkti ilgalaikius tikslus, tokius kaip viešųjų institucijų kūrimas, savivaldybių kūrimas, ligoninių statymas. Dėkui. Ačiū, pane Figareta. Ačiū, pirmininkė. Dar kartą reiškėme, rodome solidarumą haitiečiams, žemės drebėjimo aukoms, choleros epidemijos aukoms, reikia daugiau pagalbos, daugiau paramos žmonėms, kurie nukentėjo nuo tragedijos vykusios prieš metus ir nuo lygos, lygos protrukio. Ir nepriimtina, kad dalis pagalbos nepasiekė žmonių, turėtume matydžiau nagrinėti, kas vyksta su mūsų pagalba, ypač ES pagalba, turėtumėm atidžiai nagrinėti nagrinėti, kas yra daroma kokie solidarumo veiksmai gyveninti kaiminių valstybių, pavyzdžiui, Kubos, jie siuntė medikus, vaistus, tai padėjo tūkstančiam žmonių įveikti cholerą, buvo teikiama finansinė par, parama inžinerijos rytyje, teikiant paramą maistu, žemės ūkija turėtumėm tai atsižvelgti ir kaip ES turėtumėm veikti aktyviau, turėtumėm imtis visų reikiamų um, žingsnių, kad paspartintumėm atstatymą Haityje, gerintumėm gyvenimo sąlygas, tačiau norėčiau akcentuoti poreikį laikyti solidarumo, teritorinio vientisumo. Ir uh, reikėtų gerbti haitiečius, nes jie to nusipelno. Ačiū, pane Basesko. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Praėjo metai po žemės drebėjimo nuo kurio nukentėjo Haitis, bet nematome dar daug konkrečių atstatymo rezultatų vietoje. Pirmiausia, reikia paminėti, kad valstybė pati net, neturi pajėgumų, kad užsuteiktų bazinės paslaugas. Haičio valdžia negali įgyventinti visų sprendimų susijusių su atstatymu. Veikia laikinoji atstatymo komisija, jos darbas yra gyvybiškai svarbus. Reikia, kad būtų tartotinės bendruomenės skiriami ištekliai gerai koordinuojami. Jeigu neatstatysime šalies prasta situacija tęsis, šalis negalės funkcionuoti. Dėl to aš manau, kad ES turėtų dėti visas pastangas, kad užtikrintų, jog Haitija veiktų teisėta ir skaidri vyriausybė. Reikia užtikrinti, kad 7 vasario e, vyksiantis rinkimai vyktų geriausiomis įmanomomis sąlygomis. Ačiū. Dėkoju, o dabar suteiksiu žodį ponui Cievkai. Dėkoju. Pono Zemkiai, atsiprašau. Aš noriu, kad mane gerai suprastumėte. Neturiu didelio susirūpinimo, kurį norėčiau išreikšti dėl e, dabartinės pagalbos Haičiai. Europos Sąjungoje skiria milžinišką materialę pagalbą Haičiai. Mes turėtume kelti klausimą, kodėl kitos šalis neveikia tokiu pat mastu. Tačiau mano tam tikri nuogastavimai ir išlygos yra susijusios su kai kuriais dalykais. Pavyzdžiui, ar ES iškart sureagavo po žemės drebėjimo. Mes pernelyg lietai veikėme ir nederinome, nekoordinavome savo veiksmų. Europos komisija. E, kokias galėtų padaryti išvadas dėl tokios lėtos reakcijos po nelaimės? išvados labai svarbios, kadangi pagalba iškart po nelaimės gali būti lemiamos e, svarbos, ji leidžia žmonėms išgyventi. Dėkuoju. Ponas Jaras, paskutinis kalbėtojas, vienai minutė, prašom. Dėkuoju, pirmininkė, komisarai. Manau, Haičio atvejs labai aiškiai rodo, kad tikras nelaimės sukuria žmonės. ES ir tartutinės bendruomenės pasirengimas padėti yra aiškus, tačiau nestabilios politinės sąlygos neleidžia veikti. Niekas nenori skirti lėšų korumpuotai politiniai sistemai. Aš norėčiau paklausti ir paprašyti komisijos e, iš tikrųjų padėti Haičiui Tačiau taip pat noriu prašyti, kad komisija investuotų į politinę infrastruktūrą, kad būtų užtikrinta deramai veikianti administracijos sistema vyriausybė. Ir reikia e, pagalbos organizacijų veiksmus, nes kitaip jų darbas nebus veiksmingas. Dėkuoju. Dabar pasisakys komisijos narė Georgieva. Ačiū pirmininkė. Ačiū už e, visas e, šį vakar išsakytas e, pastabas Europos parlamento narių. Norėčiau pasakyti penkis dalykus. Visų pirma, labai pritariu visiems, kas akcentavo valdžios nesugebėjimą dirbti. Tai pagrindinė Haičio problemo priežastis, toks buvo ir mano pirmas įspūdis po žemės drebėjimo, to įspūdis lieka toks pat, tai iš tiesų ne žemės drebėjimas pagrindinė gaičio problema, bet tai, kad dešimtmečius nebuvo gero valdymo, nėra socialinių struktūrų, valdžios struktūrų, kurios padėtų haitiečiams. Pamenu labai aiškiai tai ir tai sukuria didžiulį pasitikėjimo uh, E, deficitą haitiečių savo vyriausybę. Pamenu, kai ten buvau, visi haitiečiai, kurie kalbėjau, nuolat sakė, neduokite pinigų vyriausybei. Humanitariniai srityje neteikiam lėšų, teikiame tiesioginę paramą, tačiau klausimas yra toks, kiek laiko prileiks gaičiui atstatyti, laiko reikės daug, kadangi institucinės uh, infrastruktūros nėra. Antra, yra ir teigiamų dalykų Haičio visuomenė, taip pat padėjo haitiečiams išgyventi, tai yra jų atsparumas, jų bendruomenių atsparumas, gajumas. Uh, E, susitikau e, žmonių, kurie gyveno greta, kartu prarado namus, e, kartu pradėjo gyventi stovyklose, ten sukūrė savitarpio pagalbos sistemas, jie prižiūri vieni kitų vaikus, organizuoja vaikų mokymą, prisima atsakomybę surasti darbus, moteris gamina maistą visiems ir tas jų gajumas, šiandien mums teikia vilties, kad Haitis turės ateitį. Ir tuo galėčiau pereiti prie trečios minties. E, mūsų paramos programos Haityje turėtų atsižvelgti į tai, e, ko šalis turi ir ko neturi. Ir, ir kaip tik tai dėl to humanitarinėje srityje akcentavome e, atlyginimą grinaisiais už, už darbą parama e, bendrijos lygmenių, kad e, žmonės galėtų pasikliauti savo pačių jėgomis labiau. Ketvirta, Labai esu dėkinga už tas pastabas, kurios buvo išsakytos apie tai, ko galime pasimokyti iš patirties Gaitėje. Nesutikčiau su tuo, kad mūsų parama e, buvo suteikiama per lietai. Per parą pradėjome teikti paramą iš ES. Tačiau iš tiesų darbą koordinuoti būtų galima geriau ir mūsų gebėjimas organizuotis prieš vykstant nelaimiai yra esminės e, svarbos ir e, dėl to esu dėkinga už išsakytas e, pastabas. Iš tiesų turėtumėm pasimokyti iš haičio pati patirties, galvojant apie Europos sąjungos skubios pagalbos reagavimo E, centrą. E, na, o dabar galvojant apie humanitarinę e, pusę, kas turėtų mus neraminti, tai iš tiesų apsaugos klausimas, ypač moterų apsauga ir turėtumėm didinti paramą moterims patyrusioms tokį, tokią tragediją, kurios iš savo namų pateko į stovyklas, ten užstrigo ir e, galiu jūs užtikrinti, kad e, šiais metais ir, ir kitais metais sieksime spręsti e, šitą klausimą. ES teiks paramą žmonėms ir pabaigai dar kartą norėčiau padėkoti uh, už išsakytas pastabas, e, padėkoti ypač e, tiems, kurie e, pripažino humanitarinės pagalbos teikėjų pasiaukojimą haitiečių labui. Dėkui. Komisario Pygbalts. Dėkoju, toliau norėčiau steikti žodį ponui komisariu Pygbalts. Norėčiau padėkoti parlamento nariams už solidarumą ir paramą. Pradėsiu nuo politinio aspekto. Iš tikrųjų, situacija Haitė nėra paprasta. E, Vyriausiai galiotinė labai didžiai seka padėti, dedamos diplomatinės e, para, pastangos siekiant e, užtikrinti deramą antrąjį rinkimų turą, užkirsti kelią smurtui. Dedame diplomatinės pastangas, kartais jos duoda iškart rezultatų, kartais reikia tam tikro laiko, kad rezultatus pamatytume. Uh, E, daugelis iš jūsų paminėjote Baby Dog, kuris lankosi e, Haitie dabar. Ir iš tikrųjų gal tai nėra pats geriausias ženklas visame politinėme procese, tačiau mes e, vis tik tai turime galvoti, kad yra tam tikras sveikas pagrindas Haityje ir kad žmonės, kurie išrinkti į parlamentą ir naujas prezidentas turės visas būtinas galės pajėgumus vadovauti šalies atstatymui. Antras pastebėjimas, kurį norėčiau išsakyti, yra toks. Vystomasis bendradarbiavimas yra susijęs su sunkiais pasirinkimais – Vienas dalykas - daryti labai matomus dalykus, kuris, kurie neįvykdytų struktūrinių pokyčių. Pavyzdžiui, tūkstančius gydytojų galėtume nusiųsti iš ES, e, statyti naujus universitetus. Viskas, sakys, labai gerai, gražu, bet kaip apie saugumą gatvėse? Mes turime finansuoti šių problemų sprendimą per vyriausybę reikia siekti, kad įtvirtinume saugumą iš dalies mes finansuojame, tai bet nėra labai matomos tokios pastangos. Taigi, iš tikrųjų, mes siekėme sustiprinti šalies stabilumą. Trečias dalykas - kaip investuoti pinigus, kur namų statyba būtų pats lengviausias dalykas. Bet šalis neturi infrastruktūros nėra kelių, o infrastruktūrai reikia didžiulių investicijų. Vienam kilometrui kelio nutiesti reikia maždaug milijono jav dolerių. O Haityje reikia dar ir prižiūrėti tą infrastruktūrą, numatyti, per kurias bendruomenės turėtų eiti keliai. E, Haitis pats neturės lėšų investuoti į tą infrastruktūrą. Tai yra šalis, kur mes vieninteliai esame E, ėmėsi šios veiklos kelių statymo, kelių tiesimo. Mes esame vieni ten ir mes e, teikiame dotacijas šiai e, sričiai. Taigi kalbu apie pasirinkimą, bet tikiuosi, kad mūsų pagalba leis šaliai įvykdyti struktūrinius poslinkius. Dar vienas dalykas, apie kurį šiandien nebuvo tiek plačiai kalbėta. E, išmokų sparta yra susijusi su pačiomis lėšomis, fondais. Reikia užtikrinti, kad lėšos bus teisingai panaudojamos. Biudžeto e, pagalba nereiškia, kad paprasčiausiai mes pervedame pinigus. Mes turime tikrinti sąskaitas, turime žiūrėti, kur panaudojamos lėšos. Taigi negalima iškart 1,2 milijardus eurų nusiųsti ir galvoti, kad išsprendėme problemą. Mes e, esame atskaitingi savo mokesčių mokėtojams. Taip pat ir dėl kelių reikia paskelbti konkursą, reikia užtikrinti skaidrumą, tam reikia laiko, bet aš manau, kad mes teisingai panaudojame laiką, nes užtenka vieno neteisingo lėšų panaudojimo atvejo ir Europos piliečiai jau nebepasitikės mumis dėl paramos Haičiui. Taigi aš tikiuosi, kad jūs suprasite mūsų veiklą ir iš šios perspektyvos. Dar kartą norėčiau padėkoti Jums už pagalbą, už tai, kad e, skatinate diskusijas ir aš e, ateityje pabandysiu Jums papasakoti apie rezultatus dėl tų klausimų, apie kuriuos kalbėjote šiandieną. Ačiū. Grazie, komisari, komuniko di... Dėkoju, gerbiami komisarai. Yra parengtos šešios rezoliucijos. E, Dabar diskusija šiuo klausimu yra baigiama, balsavimas vis, vyks rytoj 12.30 minučių. Na, o dabar klausimai, į kuriuos atsakomi žodžiu. Pirmasis klausimas dėl atliekų krizės kampanijoje. Iš karto suteiksiu žodį klausimo autoriams, poniai Au.